dabar e, kalbėsime apie 2005-29 EB direktyvos dėl nesažiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgių vidaus rinkoje ir apie direktyvą 2614 EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkelimo įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo. Dabar žodis poniai pranešėjai Barbarai Vailer. Keturias minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ir ponai. Prieš e, pradėdama e, aptarinėti savo pranešimą, norėčiau e, pažymėti, kad ne, pasirinkome neteisingą strategiją teigyje diskutuodami apie priešimus, kuriuos pateikėme savo iniciatyvą. Argi tai diskusijos, jos beveik nevyksta, yra liūdna matyti šį vaizdą. Tikiuosi, kad po rinkimų padėtis pasi, pasikeis. Taigi noriu padėkoti visiems kolegoms, kurių čia dėja nėra, už puikų bendratarbiavimą. Noriu padėkoti ir komisijai, noriu padėkoti komitete sekretoriatui. Per diskusijas e, komitete sužinojome daug naujo ir įdomaus. Ir mes apgalvotai taip ilgai diskutuojame apie šį klausimą, nes prisiminkime, kad šių direktyvų įgyvendinimo ar perkeliamo galtinis terminas buvo 7 metų pabaiga. Ir tai nėra tikrai daug laiko tokioms svarbioms direktyvoms, kurios e, suderina didelę bendrosios rinkos dalį. Ne visos valstybės narės spėjo perkelti šias direktyvas, tačiau įdomu, kad trys valstybės, kurios nespėjo to padaryti, yra e, tarptų vadinamųjų valstybių steigėjų. Taigi trys valstybės neperkelia šių direktyvų, keturios perkelia nepakankamai ar netinkamai. Ir trims e, valstybėms narėms grėsia e, svarstymas teisingumo e, teisme. Taigi procesai yra nedžiuginantis, mes konstatavome tą savo diskusijose, tačiau kai kurios valstybės dvi Austrija ir Jungtinė karalystė labai išradingai ir puikiai perkelė šias direktyvas. Džiaugiamės tuo. Reikia suvokti, kad mes siekiame ginti vartotojų teisės, kurti bendrą rinką, supaprastinti tarptautinę prekybą, sukurti bendras ir sąžiningas tais prekybinės teisiklės ir padidinti teisinį saugumą parlamentarams ypač svarbu apsaugoti e, vartotojus nuo nesažiningos įmonių komercinės veiklos, tačiau ne tik paprastus vartotojus, bet, mažas, bet taip pat mažas ir vidutinės įmonės. Tikimės, kad e, komisija vidutinėje perspektyvoje mm, apibendrins savo gairės, nes e, neretai vartotojai bei mažos ir vidutinės įmonės e, susiduria su panašiomis problemomis. E, labai dažnai susidurime su nesažininga <clears throat> veikla, su nesažininga komercinė veikla. Prisiminkime mm, tam tikrus nesažiningus, nesažiningas loterijas arba nesažiningą būdą rengiant e, specializuotus gidus. Džiugiuosi, kad e, komisija juda į priekį, kad e, yra pakeista tvarka pardavinėjant lėktuvų bilietus, pavyzdžiui. Tikimės, kad toliau bus didinama tarp valstybinė integracija. Siekiame, kad e, komisija toliau pildys savo juodąjį sąrašą, o jos pritaikomos sankcijos turės atgrasomąjį poveikį. Baigdama norėčiau e, pabrėžti, kad siekiant įgyvendinti tinkamai šias direktyvas reikia užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp e, institucijų ir, ir nacionalinių valstybių, valstybių. Ir norėčiau paraginti nacionalinių parlamentų atstovus griežčiau kontroliuoti savo vyriausybės, kaip jos įgyvendina iš šį, šios dokumentus. Ačiū dabar komisarė Vasilijų, prašom. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Vailer, parengus šį pranešimą, kurio turinys bus atidžiai išstudijuotas komisijoje. Taip pat noriu padėkoti jai už pastabas dėl pačios šios procedūros. Komisija visiškai sutinka kad dabar yra labai svarbu, kad valstybės narės tinkamai perkeltų naujas savokas, kurias įvedė nesažininkos komercinės veiklos direktyva ir nacionalinės institucijos taip pat turi prisidėti prie vienodo direktyvos įgyvendinimo visoje Europos Sąjungoje. Kalbant apie perkelimą, dvi valstybės narės dar vėluoja - Luksemburgas ir Ispanija. Ir komisija šiuos atvejus jau perdavė Teisingumo teismo, teismui praėjusiu metu birželio mėnesį. Komisija taip pat e, koordinavo perkelimo bendradarbiavimą, kad būtų galima išvengti neteisingo perkelimo. Tačiau kai kurios problemos išlieka kai kuriuose šalise. Ypač dėl to, kad jos nenori būtent e, suderinti visiškai šių teisės aktų tiems, tais atvejais komisija be abejonių pradės pažeidimo procedūras. Pranešime minimas poreikis apsaugoti ne tik vartotojus, bet taip pat ir mažas ir vidutinės įmonės, apsaugoti jos nuo neslažingos komercinės veiklos. Ir šiuo klausimu komisija nori priminti parlamentui, kad visas suderinimo direktyva dėl E, nesažiningos komercinės veiklos buvo ambicingas pasiūlymas, kuris būtų nepavykęs, jeigu jo mastas būtų išplėstęs e, nesažiningai konkurenciniai e, veiklai tarp verslo įmonių. Ir iš konsultacijų buvo padaryta išvada, taip pat ir iš tarybos diskusijų buvo aišku, kad nepritariama kad būtų išplėstas direktyvos taikymos riktis, kad būtų galima įtraukti uh, verslo santykius ir nesažiningą veiklą. Kalbant apie agresyvę veiklą, kuri pirmą kartą buvo reglamentuojama e, Europos lygių per e, UCP direktyvą, e, buvo nustatyta, kad tokia veikla vyksta dažniausiai verslo santykiuose su vartotojais. O verslo verslo santykiai jau yra sprendžiami klaidinančios regul... re... reklamos direktyvos ir jį ir toliau turėtų tai reglamentuoti. Kalbant apie vartotojų apsaugos teisės aktų įgyvendinimą, komisija ir toliau koordinuos e, e, vykdymo veiksmus per vartotojų apsaugos tinklą. Ir šiame kontekste komisija nori pažymėti parlamento pritarimą šiam tinklui. Komisija ketina ir toliau plėtoti šį mechanizmą ir jau planuoja atitinkamus veiksmus šiems metams. Po parlamento prašymo komisija nori papildyti, kad antroji vartotojų e, rezultatų lentos versija e, bus e, netrukus atnaujinta. Na ir pagaliau, kaip paminėta pranešime, informacijos kampanijų poreikis, kad būtų galima informuoti vartotojus apie jų teisės. E, ir komisija nori informuoti e, parlamentą apie naują svetainę. Ar tai sąžininga? Kur pateikiama švečiamoji medžiaga apie apdraudžiamą praktiką? Baigdama norėčiau pasakyti, kad komisija norėtų patikinti parlamentą, jog ji ir toliau glaudžiai dirbs su valstybėmis narėmis, užtikrindama tinkamą ir veikingą, veiksmingą e, klaidinančios e, reklamos ir nesažiningos komercinės veiklos direktyvų vykdymą. Duomenų bazėje, kur pateikta, e, pateiktos perkelimo priemonės, bus sukurta šiais metais ir tai bus naudinga priemonė šiame darbe. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Rytoj bus balsuojama dėl šio pranešimo. Jūs, ponia Vailė, ar kalbėjote apie mūsų pasirinktą darbo metodiką? Kad ir kaip bebūtų liūdna, toks buvo pirmininkų sueigos sprendimas ir um, tam pritarė frakcijų pirmininkai. Būtent dėl to mes taip ir dirbame. O dabar pereiname prie Pedro Gureiro e, pranešimo BŽP ir ekosisteminis žvejybos valdymo metodas. Keturios minutės. Quadras pela diversidade questões que coloca. Ačiū, ponė pirmininkė. Praneš